kaip būtų galima e, keisti audinių lastelių e, direktyvą. Dėkui. Ačiū komisarė. Noriu pasakyti, kad diskusijos šio klausimu baigtos. Bus balsuojama rytoj nuo vidudienio. Ponios ir ponai, kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra pono Gustafson pranešimas moterų vaidmuo ekologiškoje ekonomikoje. Suteiksime žodį ponui Gustafson keturios minutės. Dėkoju, pirmininkė. Nuo pat pirmosios šio pranešimo rengimo dienos ir visą jo rengimo laikotarpį aš labai uh, glaudžiai bendradarbiavau su šešėliniais pranešėjais, su įvairių organizacijų atstovais ir norėčiau visiems jiems padėkoti. Dėl visų šių žmonių nuomonės, dėl jų pakeitimų, dėl jų pasiūlymų šis pranešimas tapo geresnis, turtingesnis. Pranešių pakeitimų buvo labai įvairių, buvo pasiūlymų per Facebooką, buvo tiesioginių pakeitimo pasiūlymų, bet visi jie prisidėjo prie šio pranešimo kokybės. Labai skirtingos politinės perspektyvos atsispindi šiame pranešime. Tai visuomet būtų buvę svarbu, tačiau dabar finansinės krizės laikotarpiu tai yra dar svarbesnis dalykas. Ekonominės problemos gali būti sprendžiamos įvairiai tačiau labai dažnai diskusija apie sprendimus yra labai techninio pobūdžio. Tarsi nebūtų nei vyrų, nei moterų, tarsi nebūtų skirtumų tarp jų. Kalbama tik tai apie globalius dalykus, apie planetą, kuri turi išgyventi, turėdama ribotus išteklius. Žinoma, ištekliai yra riboti. Ir augum, augimas didėjimas yra tarsi mūsų naujoji religija, bet mes turime suvokti, kad kada nors šita sistema sužlugs. Kiekviena nauja prekė, kiekviena nauja paslauga reiškia resursų naudojimą. Reiškia, kad vanduo, metalai, energija yra naudojami ir jų ta, darosi vis mažiau. Gamtoje jų lieka vis mažiau. Taigi mums reikia naujos ekonomikos, žalios ekonomikos. Tokia ekonomika būtų tvari ir leistų atsinaujinti ekosistemoms. Tai būtų šios ekonomikos pagrindas, bet to ši ekonomika garantuotų pagrindinių žmogaus poreikių tenkinimą. Reikėtų garantuoti, kad ištekliai būtų padalinti teisingai visos žmonijos labui, kad jie būtų padalinti teisingai tarp kartų, tarp lyčių ir taip toliau. Čia kalbama ne tik apie žaliasias technologijas, bet kalbam ir apie socialinį teisingumą, apie visapusiškai tvarę ekonomiką. Siekdami to negalime matyti tik tai rinkos ir jos trumpalaikių tikslų. Turime ilgalaikėje perspektyvoje siekti žmonių gerovės, o tam mums reikia užtikrinti ekosistemų veikimą. Be ekosistemų mums gerovės nepasiekti. Ekonomika, jeigu ji tap, nori tapti tvari, pirmiausia turi pasikeisti turtingose šalyse. Mums reikia sukurti naujus gamybos ir vartojimo modelius, kurie būtų tvarūs. Dabar kol kas mes vis dar naudojame išteklius ir kūrėme vis didesnius skirstumus tarp turtingų ir neturtingų, tarp vyrų ir moterų ir panašiai. Šį užburtą ratą reikia sulaužyti, reikia pasiekti tvaraus vystimosi. Sakykime, transporto srityje yra labai daug ką patobulinti. Bet tai yra tas, pat, tas pats pasakytina ir apie vartojimą, ir apie socialinę sritį ir panašiai. Visos šios sritys turi gauti ir lyčių perspektyvą. Įvairiausių pasiūlymų pateikta mano pranešime ir visi jie prisidėtų prie tvarios ekonomikos raidos, padėtų išlaikyti eko, planetos ekosistemą ir užtikrinti visų lygybę šioje planetoje. Ačiū, sako pirmininkas, toliau pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Zaborska, prašau. Dėkoju, pirmininkė gerbiamas komisarė. Aš norėčiau pakomentuoti keletą sudėtingesnių šio pranešimo pasažų. Kas moterį turėtų pastumti dirbti toje ekologiškoje ekonomikoje? Ji gali pamiršti ir savo šeimą, ir e, įvairius amžiaus dalykus. Nebūtinai ji turi norėti tai daryti. Žalioji ekonomika negali egzistuoti be liberalios visuomenės. Priminsiu, ką mes sakydavom anksčiau. Sakykime, žmon, moteris turi eiti dirbti į gamybą, į žemės ūkį, tarsi šeima nebūtų jokia vertybė visuomenėje. Niekuomet nežiūrėdavom į šeimą kaip į vienetą. Vienetas būdavo tik tai atskiras šeimos narys socialinė inžinerija kaip tik ir atvedė prie tų problemų, kurias dabar turime. Dėkoju. Toliau ponė Kostello. Yeah. You, uh, Ačiū, pirminkė, sveikinu pranešimą, noriu pagirti pranešėją, tikrai labai svarbu lyčių lygybės aspektą integruoti į kolegos klausimus. Moteris tikrai per mažai yra atstovaujamos žaliųjų, um, žaliosios ekonomikos mokslo tyrimų, informacijų technologijų srityse ir labai svarbu pasirūpinti, kad būtų daugiau moterų darbuotojų tose sektoriuose ir daugiau turi būti moterų verslininkių uh, žaliojo ekonomikoje. Ir ypač atstovauja dalyvaujamuose sprendimo prieimimo organuose. Reikia užtikrinti lyčių lygybę ir demokratiją. Besivystančiose valstybėse um, tokie klausimai kaip prieiga prie uh, švaraus vandens, biomasė, energetika labai uh, veikia moterų situaciją. Taigi labai svarbu, kad uh, šiolakinės technologijos būtų prieinamos besivystančioms valstybėms ir kad jos turėtų galimybę pasinaudoti visais ištekliais ir investuoti į, ekologiš, į ekologiją, į žalį ekonomiką. Taip pat labai svarbu pagalvoti apie transporto sistemas, kad uh, transportas būtų plėtojamas tvariai, kad būtų pagerintos geros gyvenimo sąlygos ir socialinė įtrauktis būtų padidinta ir kad, aišku, aplinkai būtų padaryta palanki įtaka. Sveikinu dar kartą pranešėją. Ačiū toliau Vlašikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ekologické hospodárstvo. Dėkuoju, pirmininkė. Žalioji ekonomika arba tvari ekonomika yra susijusi ne tik tai su ekonomikos kaip po tokios tvarumu, bet ir socialiniu tvarumu. Apie negalime kalbėti vien tik apie ekonomiką, negalime pamiršti ir visų kitų dalykų - etno, et, žmogaus etninės kilmės, jo rasės, jo lyties ir panašiai. Kadangi lyčių vaidmenys yra skirtingi, tai skirtingi yra ir poveikiai aplinkai. Moterys kartais negali prisitaikyti, kadangi egzistuoja struktūrinės nu, normos, egzistuoja diskriminacija ir panašiai. Aplinkos blogėjimas ypač kenkia moterims, o labiausiai toms, kurios gyvena labiausiai skurstančiose šalyse. 70 procentų skurstančių pasaulio žmonių yra moterys moterims nepakankamai atstovaujama dėrybose, kai kalbama apie aplinkosaugą, apie biudžetą ir panašiai. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Romeva. Sure, Ačiū pirmininkė, aš, nor, aš irgi noriu padėkoti pranešėjai Vano Gustafson ne vien tik tai už, tai už parengtą pranešimą, bet ir už visą puikų bendarbiavimą e, visame darbe rengiant šį pranešimą. Ir iš tikrųjų, kai trūksta lyčių lygybės aspekto integravimo į aplinkosauginės rytis, matome, kaip tai pasireiškia įvairiose konstitucijose kontekstuose. Taigi, lyčių lygybės aspektų integravimas, kas yra pabrėžiama pranešime, yra ypatingai svarbus dalykas tiek tarptautiniu, tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Ir mes tai labai akcentuojame pranešime. Ir aš labai vertinu tai, kad du pakeitimai, kuriuos pateikėme, irgi buvo palankiai sutikti, pavyzdžiui, dėl moterų vaidmens ekonominės krizės kontekste ir ES e strategijos 2020 metams. Pranešime yra pabrėžiama tas faktas, kad moteris daug daug labiau kenčia nuo krizės nei vyrai daugeliu skirtingų aspektų. Be to reikia galvoti apie tai, kad perimas prie mažai CO2 išlakų kūrenčios ekonomikos, aišku, sukurs naujų darbo vietų, naujų galimybių ir labai tikimės, kad tai bus naujos galimybės moterims. Ačiū, pane Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Klimato kaita biologinės įvairovės situacija yra labai sudėtinga ir tai dėl to kila pavojus mūsų gyvenimui ir labai svarbu, kad moteriams būtų sudarytos galimybės derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, kad būtų skatinamas jų verslumas, žemės ūkio, turizmo, ekologijos, inovacijų ir ypač paslaugų srityse. Aš m, ypač prašyčiau pagalbos moterims prieinant prie mikrokreditų, kad jos galėtų kurti m, mažas įmonės, Taip pat reikia galvoti apie energijos vartojimo efektyvumo sritį. Čia bent 2 milijonai darbo vietų gali būti uh, užtikrinta ir per Europos socialinį fondą, per Europos regionės plėtros fondą. Reikėtų pasirūpinti, kad moteris turėtų geresnės galimybės susirasti darbą žaliosios ekonomikos uh, sektoriuose. Aš uh, norėčiau, kad uh, ekologinis, kad visa ekologija, žalioja ekonomika būtų labiau plėtojama, kad būtų užtikrintas ateities tvarumas. Pane předsedo, e, já jsem původně přišla, protože jsem chtěla hovořit k zprávě, která následuje, ale nicméně některé, některé předchozí. Pane Češkova, Aš norėjau kalbėti iš tikrųjų apie kitą pranešimą, tačiau mane paskatino kai kurie pasisakymai pakalbėti ir dabar. Nors aš gerbiu tos kolegas, bet aš noriu pasakyti šį beitą apie šią temą. Aš sutinku su tuo, kad negalime ignoruoti moterų vaidmens žaliojoje ekonomikoje. Bet nepaisant to, reikia remti ir lyčių lygybę, kad moterys turėtų tokias pačias galimybės kaip ir vyrai. Tai turi būti esminis politikos bruožas, ypač dabar, kai moterims tenka dalyvauti ir darbo rinkoje, ir rūpintis šeimoje tam, kad jos galėtų išlaikyti šeimą kartu su vyru. Be kita ko, net ir tuo met, kai šeima visa yra, sakykime, ūkininkai. Ir ne, nemanau, kad vaikus labai nubausime tuo, kad skatinsime moteris dirbti. Tikrai ne. Aš manau, kad moteriams reikia suteikti kuo daugiau galimybių savirealizacijai. Ačiū. Na, o dabar suteiksime žodį komisarui dalį. Prašau. Pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Komisijos vardu norėčiau padėkoti Europos parlamentui, konkrečiai ponui Gustafsonui, už pranešimą apie moterų vaidmenį ekologiškoje ekonomikoje. Taip pat norėčiau padėkoti e, moterų teisų ir lyčių lygybės komitetui už jų e, nuomonės, indėlį į šias diskusijas, moterų įgalimas jų teisų užtikrinimas. Tai iš tiesų yra neatsiejamas plėtros tikslas ir e, tuo galima prisidėti prie ekologiškos ekonomikos pasiekimo. Tai labai svarbu tokiuose sritise kaip tvarus žemės ūkės, vanduo, sanitarija, energetika, švietimas ir taip toliau. Tema keliama tinkamu laiku, nes kaip tik tai dabar stebime, kas vyksta Rio, po Rio plus 20. Daug kas pasakyta apie Rio plus 20 rezultatus, kai kas sakė, kad tikėjomės daug daugiau, bet e, vylėmės e, mažiau. Moterų įgalinimas, tai būtų žingsnis dar toliau negu tai, apie ką buvo kalbėta Johannesburgė ir tai apibriešta rezultatų dokumente, ten kalbama apie mūsų naujus politinius įsipareigojimus. Pasiekėme, kad ten būtų atskiras skyrius skirtas lyčių lygybei, moterų įgalinimu, tai būtų pagrindiniai politiniai signalai, kalbant e, įvairiais klausimais. Tačiau aš norėčiau kalbėti apie kitą pozityvų dalyką. Kartais uh, na, tai pamirštama, kalbant apie Rio plus 20, tai buvo esminės ES pozicijos e, momentas, apie tai kalbėta Europos parlamento rezoliucijose, lyčių lygybės integravimas į rezultatų dokumentą, tai iš tiesų reikėtų, kad būtų e, rodikliai, kuriuose atsižvelgiama į lytes Taip pat reikėtų galvoti apie gyvenimo priemonės, skaitant finansavimą, technologinės galimybės gebėjimo stiprinimą. Rio buvo e, susitarta, kad reikia įgalinti kaime gyvenančias moteris, kad būtų galima stiprinti žemės ūkio plėtrą, stiprinti aprūpinimą maistu Ir e, taip galėtumėm e, padėti smulkiam verslininkam, dažnai tai moteris, gauti e, paskolas, pasinaudoti sveikatos paslaugomis, galima padėti mokytis tokiu būdu. Ir tai bus svarbu tam, kad būtų galima sėkmingai gyventi veiksmus po Rio plus 20 komisija į tai atsižvelgs, kai rengs po e, Rio plus 20 numatytus veiksmus. Tai tik tai darbo pradžia ES ir tarptautinių lygmenių ir Europos parlamento raginimas užtikrinti lyčių lygybės e, integravimą, moterų įgalimą, tai, tai yra pagrista, tai atspindėta ir jo dokumente. Komisija e, lauks tolesnio bendradarbiavimo su Europos parlamentu, taip pat su e, moterų teisų ir lyčių lygybės komitetu. Dėkui. Ačiū komisarė, diskusija šio klausimu baigtas, balsuosime rytoj vidudienį. Dalším bodem pořadu jednání je zpráva. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra numatyta svarstyti ponios Garcia Perez pranešimą susijusį su moterų darbo sąlygomis paslaugų sektoriuje. Dabar suteiksime žodį pranešėjai. Jai skiriamos keturios minutės. Dėkoju, pirmininkė. Paslaugų sektorius sudaro maždaug 70 procentų viso užimtumo